ir mes visi nemažai dirbame tam, kad jį pasiektume. Ir tikiuosi, kad valstybės narės taip pat pakankamai padirbės tam, kad būtų gyvenintų šios gairės. Dėkoju, balsuos. Baigiame svarstyti šį klausimą, balsuosim dėl jo 12.30 rytoj. O dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo, prie uh, užtvankų infrastruktūros stiprinimo. Pranešėjas yra ponas Deve. Jūs turite žodį keturiom, keturioms minutėms. Dėkoju. Kolegos, labai teisingai praėjusią pusvalandį diskutavome, teikdami, kad reikia sumažinti nereikalingų mirčių atvejus Europos keliuose. Mano nuomonė, prane, e, užtvankų infrastruktūros gerinimas mažai išsivyščiusiose šalise siekia to paties tikslo sumažinti mirčių skaičių atsirandantį dėl potvinių. Latino Amerikoje ir kitose regionuose, kuriuose potviniai yra ypač dažni. Aš skrisdamas sraigtasparniu 18 tūkstančių pėdų aukštyje virš Himalajų mačiau nuostabius vaizdus, nuostabius ežerus tačiau jie yra patys pavojingiausi gamtos tvariniai, kuriuos kada nors esu matęs. Aš po to susitikau su tarptautiniu kalnų regionų plėtros centro atstovais, kurie teigia, kad Hindukuš Himalajų regione yra 8000 prielėdyninių ežerų, iš kurių 203 yra laikomi ypatingai pavojingais. Prieš dvi savaitės Nepale įvyko žemės drebėjimas. Apie jį nebuvo pranešta Europoje tiek daug, bet informacija pasklido Azijoje. Jo metu žuvo daug žmonių. Tai buvo žemės drebėjimas vertinamas 9,69 balo pagal Richterio skalę. Ir be abejo, po tokių žemės drebėjimų dabartinės užtvaros dažnai sugriūna. Kokia yra priežastis? Kodėl susidaro šie prielėdininiai ežerai? kodėl jie yra kuriami dirbtinai ir kodėl jie atsiranda natūraliai. Jie atsiranda todėl, kad ledynai tirpsta greičiau tam, tikra, tam tikrais metų laikais. Paprastai vanduo iš e, tirpstančių ledynų sudaro labai sraunės upes, kurios įteka, tai yra geltonoji upė, gangas, jangzė upė, jangzės upė Ir šios upės aprūpina vandeniu daugybę žmonių, kurie gali dėl jų auginti žemės ūkio kultūras. Tačiau dėl nuolat spartėjančių ledynų tirpimo ir daugėjančio vandens kiekio e, šiuose 8 tūkstančiuose priledyninių ežerų, natūralu, kad ežerai patvinsta ir užtvankos griūna. Ir dabar pasaulis patiria didžiulius potvinius, kaip kad matėme visai neseniai Pakistane, kai 20 milijonų žmonių, 20 milijonų žmonių neteko pastogės ir tūkstančiai turėjo badauti, 500 tūkstančių žmonių turėjo uh, kreiptis į pagalbos organizacijas, prašydami maisto. Taip pat žuvo jų pasėliai ir dėl to jų neišvengiamai laukia badas. O šį Liepos mėnesį Pakistane vėl kilo potvinis ir šiuo metu Pakistane didelė teritorijos dalis yra užtvindyta. Indijoje situacija labai panaši. Iš Gango, Jangdzės upių nebegalima nuspėti, kur vanduo išsilies. Vanduo išsilieja pačiausia netikėčiausiose upėse. Ir manau, dabar mums yra neįmanoma atstatyti to, kas buvo sugriauta. Tačiau galime kontroliuoti vandens nutekėjimą sušvelnindami potvinių padarinius, statydami kanalus, taip pat užtvankų infrastruktūras tam, kad sumažintume vandens lygį prie ledininių ežerų regionuose. Ir tokiu būdu galėtume panaudoti vandenį naudingai. Darbo tikrai laukia daug ir aš kreipiausi į tarptautinės agentūras, į jungtinės tautas ir numatėme galimybes Japonijai, Pakistanui, Nepalui, Butanui ir kitomis, kitoms tautoms e, spręsti šias problemas. Ačiū. Toliau vyks procedūra pagal, e, prašau žodžio procedūrą, suteiksiu žodį, nepamirškite, kad suteikiu žodį vienai minutiai. Pirma, ponė Hipner. Dziękuję bardzo. E, pani przewodnicząca. Dėkoju. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Pone komisijos nari, manau, kad atsidūrėme tokioje padėtyje, kai daug valstybių kenčia nuo stichinių nelaimių, kylančių dėl to, kad užtvankos yra netinkamai pastatytos arba jų apskritai nėra. Turime suprasti, kad klimatui keičiantis taip, kaip jis keičiasi dabar, neįtikėtinų, ne, netikėtų oro sąlygų atveju matysime vis dažniau ir gali būti tokių e, atveju, kai potviniai pasikartos dažniau nei turėtų. Todėl, manau, yra labai svarbu pastatyti, įrengti tinkamas sistemas. Žinome, kad užtvankų, užtvankoms statyti nereikia kažkokių naujų statybos technologijų. Jos nuolatos buvo naudojamos ir dabar svarbiausia yra tom šalim suteikti žinių, kaip statyti užtvankas. Pone Hibner, dėkoju. Labas vakaras, komisijos nari. Potviniai yra be ne daugiausia žalos su, pa, sukeliantis stichinis įvykis, stichinė nelaimė. Ir labiausiai dėl jo nukenčia pažeidžiamiausios valstybės. Todėl reikia priimti priemonės, kurios padėtų kovoti su potvinių padariniais Taip pat e, tirpstantis ledynai sukelia labai didelį pavojų. Aš pritariu pranešėjui, kai jis teigia, kad yra tinkamos priemonės galinčios padėti užkirsti kelią tokioms katastrofoms. Stiprus krituliai šias grėsmės dar labiau sustiprins ir dar daugiau užtvankų gali sugriūti. Remiantis minėtos ekspertų institucijos išvadomis, iš galime teikti, kad nežinome, kas mūsų laukia ateityje, nes dabar nebuvo imtasi priemonių įrengti didesniems užtvankoms. Ačiū. Pane Basesku, dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Va, vandens ištekliai yra riboti, nepaisant to, kad ne 70 procentai e, žemės paviršiaus yra e, padengti vandeniu.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 Vandens energija yra švari energija, tačiau tais atvejais, kai užtvankos yra netinkamai pastatytos, jos gali sukelti grėsmę aplinkosaugai. Aš manau, kad statant užtvankas būtina visuomet atlikti išsame poveikio aplinkai analizę. Norėčiau paraginti komisiją atkreipti tai dėmesį prie to dialogo su uh, trečiomis šalimis. Dėkoju, panašu, kad niekas daugiau nenori pasisakyti pagal spontaniškus pasisakymus, taigi žodį suteikiu komisijos nariu ponui Šefkovič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Dėvė už jo pranešimą ir už tai, kad jis iškėlė šį labai svarbų klausimą. Ir už tai, kad priminė mums, kad šis reiškinys, kuris ilgą laiką e, ne, nerado vietos tarptautinės bendruomenės darbo tvarkėje, yra labai svarbus. Ir džiaugiuosi, kad aš komisijos vardu galėčiau pristatyti mūsų poziciją. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, Europos komisija mano, kad e, užtvankų infrastruktūros stiprinimas yra dalykas, kuris apima įvairius sektorius. Ir jis turi, turėtų būti paremtas tiek politinių dialogų, tiek gebėjimų stiprinimu. Šis dokumentas parengtas laiku, kadangi jame yra išsamei yra paminėti visi klausimai susijęs su užtvankų statyba ir e, užtvankų infrastruktūros stiprinimu. Kalbama ir apie tai, jog būtina derinti e, šios infrastruktūros darnumo aspektą ir atsižvelgti į, į socialinius ir ekonominius e, užtvankų aspektus. Be to, žinome, kad keičiasi klimatas ir Kopenhagoje ir Kankūne komisija aktyviai dirbo tam, kad paremtų besivystančias šalis ir padėtų joms prisitaikyti prie klimato kaitos, taip, kai tai yra apibriešta e, jų nacionaliniuose planuose ir strategijose. O vietos lygmenio ES remia darnaus vystimosi projektus, ypač e, daug dėmesio skiriame mažiems projektams, kurie, yra, kurie atsižvelgia į vietos ypatumus ledynai tirpsta ir ši problema kelia rūpestį visam pasauliui. Kaip jau buvo visiškai teisingai paminėta, e, dokumente ypatinga grėsmė ši problema kelia Himalajų kalnų regionui. Kalbame apie grėsmę, kuri iškyla žmonėms, kurie gyvena žemupio teritorijose ir kur apgyvenimo tankumas yra labai didelis. Himalajų kalnų ledynų e, tirpimas be abejo yra labai aktuali problema ir turime skirti ją daugiau dėmesio. Šis reiškinys ir apskritai e, klimato e, kaita yra dalykai, kurios yra susijęs su kaimo vietovių vystimu ir prisitaikymu prie ekologinių pokyčių. Mes džiaugiamės, kad yra kaupiamos žinios šioje srityje ir kad e, veikia ir Tarptautinis Nigruotos kalnų regionų plėtros centras ir mes džiaugiamės, kad bendradarbiavimas šių klausimų yra gan aktyvus. Turime padėti e, Pietų Azijos šalims prisitaikyti prie klimato kaitos Ir mes pradėjome gyvendinti vieną programą Nepale ir 2012 metais pradėsime gyvendinti panašią programą Butane. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nariai. Diskusijos baigtos ir balsuosime rytoj 12.30. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas, tai yra ponios Cimer pranešimas, tai yra ES pagalbos besivyščiam šalims spręsti aprūpinimo maistu problemas.